Colleagues, ladies and gentlemen, shall we get started? First of all, uh, Nepal. Kolegos, ponės ir ponai, pirmiausiai atsiprašau už tai, kad dėlsime pradėti šį posėdį, kadangi prieš tai šioje salėje vyko kitas posėdis ir reikėjo salę parengti mūsų posėdžiui, norėčiau pareikšti savo nepasitenkinimą tokia padėtimi, nes e, nesuprantama, kodėl komiteto posėdis turėtų būti tiksliau turėtų vykti ne paraštoje salėje. Pradėkime nuo darbo tvarkės tvirtinimo darbo atvarkės projektas jums išdalintas. E, jeigu niekas jai neprieštarauja, tuomet darbo atvarkė laikome patvirtinta su atitinkamais pakeitimais. 11 darbo atvarkės punktas žodinis e, klausimas, į kurį e, atsakoma žodžiu tarybai dėl ES ir Kanados santykių nebus svarstamas. 18 punktas pono Šliuterio pranešimo projektas dėl laikinų priemonių taikomų dvišaliams investiciniams susitarimams bus nukeltas į kitą mūsų komiteto posėdį, kuris vyks balandžio 13 dieną pranešėjo prašymu. 31 punktas dėl pasaulinės ekonomikos valdysenos bus svarstomas kovo 16 dieną iš ryto, tai yra rytoj o 35 punktas pranešėjo, a, tiksliau 35 punktų, kadangi to paprašė pranešėjas Janik Žadau. Prieš pereidamas prie pirmininko pranešimų norėčiau pasiūlyti tylos minutę pagerbti tragedijos aukas Japonijoje, kur žuvo labai daug žmonių ir buvo padaryta didelė materialinė žala. Taigi, sustokime ir pagerbkime šias aukas tylos minutę. Taigi pirmininko pranešimai mūsų posėdis transliuojamas internetu. Išskyrus tą posėdžio dalį, kuri uh, bus uždara, tai yra koordinatorių posėdį. Oskas Parė, ponė pirmininkė. Norėčiau dėl pirmo punkto dar pasisakyti darbo tokias tvirtinimas atsižvelgiant į stichinė nelaimė, kuri ištiko Japoniją, manau, kad ne vien aš, tačiau ir kiti kolegos e, nenorėtų šiandien e, svarstyti 90 darbo tvarkės punktų, prašyčiau jūs išbraukti iš darbo tvarkės. Ir e, jeigu padėtis nepablogėtų, tai siūlyčiau per plenarnę sesiją šios klausimus svarstyti, o rezoliucijas siūlyčiau pateikti ne komiteto vardu, bet frakcijų vardu. Ir šiandien siūlau 90 darbo tvarkės punktą išbraukti iš darbo tvarkės. Ar politinių frakcijų atstovai tam pritarė? Ponas Marti. Žinoma, mes privalome atsižvelgti aplinkybės, kuriomis diskutuojama, tačiau pritariu, kad nereiktų svarstyti šiandien šių pasiūlymų. Jeigu teisingai supratau Danielio pasiūlymą, tai reikėtų e, įtraukti šios klausimus į plenarnės sesijos darbo atvarkę ir rezoliucijos projektus teikti frakcijų vardu. Jeigu teisingai supratau, tuomet pasiūlymui pritariu pirmininkas. Aš taip pat manau, kad tai būtų geras kompromisas palikti šios klausimus plenarnės sesijos darbo atvarkė. Ir tokiu būdu išvengiant diskusijos dabartiniu metu. Ar niekas tokiam pasiūlymui neprieštarauja. Ačiū. Taigi 9 ir 10 darbo tvarkės punktus išbraukėme iš šios dienos posėdžio darbo tvarkės. Tikiuosi, kad politinės frakcijos sugebės susitarti dėl e, klausimo, į kurį atsakoma žodžiu formulavimo ir dėl rezoliucijos projektų. Kiti pirmininko pranešimai. jums išdalinta atitinkama informacija dėl siunčiamų laiškų, dėl korespondencijos. Jeigu kam nors reikėtų daugiau informacijos, galite kreiptis į sekretariatą. Šiandien nebus verčiama į bulgarų kalbą, bet vertimas į bulgarų kalbą bus rytoj. Well tiksliau pirmininkas atsiprašo, šiandien verčiama bulgarų kalba, bet rytoj iš ryto nebus verčiama. Pirmininkas atsiprašo už neteisingai perskaitytus užrašus. Dėl makrofinansinės pagalbos Gruzijai po to, kai įsigaliojo naujasis reglamentas dėl e, sustarimo gyvendinimo inta vasario mėnesį buvo su paprasta tvarka patvirtintos papildomos e, įgyvendinimo priemonės, kuomet e, konsultacinė procedūra turės būti pakeista nauja e, konsultacinė procedūra, kuri dabar galioja, kadangi Nautinių stovų komitetas iki kovo 16 dienos negalėjo susitarti dėl atitinkamos procedūros, buvo nukeltas šio klausimo prieimimas vėlesniam laikui, jeigu taryba e, pagal naują procedūrą įvertinimo, o ne konsultavimosi procedūrą, su, sugebėtų susitarti, komiteto pirmininkas turėtų gauti įgaliojimus dėrėtis su taryba komiteto vardu, todėl aš prašau atitinkamų įgaliojimų iš jūsų, ar kas nors prieštarauja. Aš tikiuosi, kad taryba šio pasiūlymo nepateiks, tačiau nepaisant to, mes, jeigu taip atsitiktų, mes turėtume būti pasirengę Galiausiai e, per išplėstinę užsienio komiteto valdybą kovo pirmą dieną buvo nustatyta įsteigti darbo grupę, stebėti Tunise, Egipte ir Libijoje vykstančią politinę krizę, koordinuoti ir stebėti ES teikiamą pagalbą Europos kaiminystės politikos kontekste Inta sekretariatas paskiria atitinkamą atstovą, kuris turėtų dirbti šioje stebėsinos darbo grupėje. Tie Inta nariai, kurie yra susiję su regionais, kuriuose vyksta minėti, vyksta minėti procesai, yra raginami prisijungti prie stebėsinos grupės darbo. Prašau priimti domen šią informaciją. Dabar pereikime. Kolega Martinas. Norėčiau kreipti dėmesį į e, netinkamas sąlygas šio komiteto nariams atlikti savo veiklą. Rytoj uždarime posėdėje mes sustiksime su e, prekybos generalinio direktorato e, generaliniu direktoriumi ir e, aš norėjau gauti tinkamą informaciją pasirinkti šiam posėdžiui, man buvo atsakyta, kad nėra galimybės tokios informacijos gauti. Kai jūs komiteto pirmininkas <clears throat> turi tinkamą prieigą prie dokumentų, tuo tarpu komiteto nariai, parlamento nariai neturi tokios galimybės ir mums yra dėl to neįmanoma rytojus per rytojus popietę vykstantį posėdį užduoti kitokių klausimų, kaip tik bendro pobūdžio ir gauti bendro pobūdžio atsakymus, o mes pageidautume užduoti e, specifinius klausimus, gauti specifinius atsakymus, neturėdami tokios informacijos negalime to padaryti. Todėl aš esu labai nusivylęs tokia padėtimi. Jeigu jūs kalbate apie riboto naudojimo dokumentus, yra taikoma atitinkama taisyklė, pagal kurią tik komiteto pirmininkams ir pranešėjams leidžiama susipažinti su šiais riboto naudojimo dokumentams. Tokios yra taisyklės, jeigu mes norime taisyklės pakeisti ir aš sutinku, kad turėtume to pagėdauti arba galėtume to pagėdauti, tai turėtume tarpusavę pirmiausia susitarti, dėrėtis dėl to su komisija ir patvirtinti naujas taisyklės. Dabar tokia skubota tvarka, mano nuomonė, negalime priimti atitinkamo sprendimo. Ir pirmiausia, turi tinkamą pasiūlymą pateikti politinių frakcijų koordinatoriai, kad galėtume pradėti dėrybą su komisija dėl taisyklių pakeitimo, e, siekiant susipažinti su tokio pobūdžio dokumentais. Ar kas nors norėtų pakomentuoti? Davidas dar kartą. Ačiū pirmininkė. Aš suprantu, kad galioja atitinkamas taisyklės. Aš. E, Norėjau tačiau atkreipti dėmesį į aplinkybės, kuriomis dirbame ir aš tikiuosi, kad koordinatoriai diskutuos, aptars e, šios aspektus ir mes pakeisime taisyklės. JAV kongresas atitinkamai pakeitė savo taisyklės, kad su dokumentais galėtų susipažinti ne tik kongresmenai, bet ir nevyriausybinės organizacijos. E, Turimenyje dokumentus susijusius su priekyba Tuo tarpu mes, netgi būdami parlamento nariais, negalime su tokiais dokumentais susipažinti, pirmininkas. Turime gerą progą aš reaguoti į dabartinę padėtį. Tikrai visiškai jums pritariu. Šios taisyklės buvo nustatytos dar iki Lisabono starties įsigaliojimo ir mes turėtume konstitucinės sistemos tvarkos kontekste kalbėti apie būtinybę tas taisyklės pakeisti, tačiau mes pirmiausiai turime e, pakeisti taisyklės, o ne jas laužyti. Taip, ponė pirmininkė, aš norėjau pasakyti, norėdama paremti tai, ką pasakė Davidas Martin. Iš ties, jeigu norime surenkti svarbę diskusiją ir, ir, ir vaisingą, tai parlamento nariai, tai aš turiu galvoje būtent parlamento nariai, ne, nežinau, reikia išplėsti tą e, ratą plačiau, užtenka parlamento narių, bet nariai turi turėti teisę susipažinti su šiais dokumentais. Mane tikrai stulbina, kad turime laukti, kol generalinis direktoratas pasakys, tada sužinoti, apie ką eina kalba ir tik tada galėti sureaguoti. Aš manau, kad tai, kas pasakė David Martin, yra tikrai labai svarbu. Well, let me tell you that I don't see much sense in Nematau didelės prasmės pradėti šiuo klausimu plačią diskusiją, galbūt per koordinatorių posėdį būtų galima tokią diskusiją vaisingesnė surenkti, jeigu mes pageidautume šias taisyklės pakeisti, tai būtų galima tą daryti, tačiau neturėtumėte stebėtis dėl to, kad jos dabar egzistuoja panas Kasparė. Aš taip pat siūlyčiau šį klausimą svarstyti per koordinatorių posėdį, bet jau esame nekart aptarę šį klausimą dėl galimybės naudotis dokumentais. Aš šį klausimą svarstant laikausi dviejopos nuomonės, pritariu kolegai Martinui kad kiekvienas parlamento narys, kuris šio, tiek šio komiteto, tiek parlamento, kuris domisi tokiais dokumentais, turėtų turėti galimybę su jais susipažinti. Kita medalio pusė, tačiau yra ta, kad aš taip pat pasidomėjau, kokia padėtis yra JAV. Jeigu gavau teisingą informaciją, tai JAV kongrese veikia taisyklė, kurios pas mūsų nėra. Tai yra nustatyta susipažinimo su e, tokiais dokumentais tvarka, ypač pažeidžiant jų konfidencialumą. E, todėl e, noriu pasakyti, kad mes jau kelis kartus esame susidūrę su tokiais atvejais, kai viešai buvo cituojami iš komisijos gauti konfidencialūs dokumentai. Aš pritariu reikalavimui leisti susipažinti mums su konfidencialiais dokumentais, tačiau taip pat privalome nustatyti ir e, atitinkamas sankcijas tiems asmenims, e, parlamento komiteto nariams ir frakcijų nariams, kurie pažeidžia e, su šiais dokumentais susijusi konfidencialumą, e, kadangi tokių atvejų, kaip žinia, yra pasitaikę. Pirmininkas Šulc. Pritariu kolegos Kasparį pasiūlymui, nes manau, kad Davido Martino prašymas yra visiškai pagristas, turėtume apsvarstyti jį per koordinatorių posėdį. Aš pritariu kolegos Martino mintims ir kolegos Kasparį taip pat pirmininkas. Taigi dar kartą noriu priminti, kad vienašališkai taisyklių pakeisti negalime. Ir e, kadangi informacija nutekėjo ne kartą konfidenciali, tai mūsų pozicija tikrai nėra stipri. Bandant keisti taisyklės, trečiasis darbo atvarkės punktas, koordinatorių posėdžio protokolas. Jeigu niekas iki posėdžio pabaigos nepareiks prieštaravimo, tai laikysime, kad protokolas yra patvirtintas. Ketvirtasis darbo turkis punktas - partnerystės ir bendravimo susitarimas tarp ES ir Irako. Atsakingasis komitetas yra užsienio reikalų. Mes rengiame atitinkamą nuomonę. Nuomonės referentas yra SRD frakcijos kolega Mendes. Svarstysime nuomonės projektą. Jums e, šis dokumentas yra išdalintas, kaip žinote, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime yra pakankamai platus prekybos skyrius dėl E, nepreferencinių muitų taikymo ir ginčių sprendimo mechanizmo, tai e, yra prekybos susitarimas turintis pakankamai platų politinį aspektą ir aš norėčiau pareikšti savo nepasitenkimą, nusivylimą, kad pagrindinis komitetas nusprendė remtis darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnių, pagal kurį nenumatytas joks bendradarbiavimas tvirtinant rezoliuciją su mūsų komitetu. Tai reiškia, kad mūsų komitetas, tarptautinės priekybos komitetas neturi praktiškai jokios galimybės pareikšti savo nuomonės dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ir mūsų nuomonės referentas ponas Mendes turės tik tai galimybę trumpai pareikšti savo nuomonę, kaip ir keletą kitų partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų atvejų, kurie yra jungtiniai e, susitarimai turintis rimtą prekybai skirtą dalį, turint omenyje, kad e, partnerystės ir bendravimo susitarimuose prekybai tenka visuomet pakankamai svarbus vaidmuo. Aš tikiuosi, ateityje kitokio požiūrio, draugiškesnio požiūrio iš pagrindinio komiteto, kuris atsakingas už partnerystės bendrabiavimo sustarimų sudarimą mūsų atžvilgių. Vilija Mendė žodis. Naturalmente no puedo. Dėkoju, pirmininkė. Kadangi jau pradėjote kalbėti šią temą, tai pasakysiu, kad visiškai pritariu tam, ką tik pasakėte. Daugiau nieko ir nesakysiu, nes jūs labai aiškiai viską pasakėte. Be kita ko, jums leidus, norėčiau pareikšti, kad pritariu tam, ką mes dabar ką tik tais padarėme jūsų pasiūlymu. Pritariu tai minutės, tylos minutiai, kurią praleidome Japonijos aukoms pagerbti. Galbūt reikėtų dar vienos tylos minutės, kad pažymėtumėm, kaip gėdingai reaguoja ES į tokio masto katastrofas. Europos Sąjunga turėtų viską daryti, kad išvengtų tokios, tokių žudinių, e, kokios nusimato Šiaurės Afrikoje. Čia tikra gėda, kad, taip, kad neveikiame. Visi, visos organizacijos mano, kad e, reikia daryti viską, kas įmanoma, kad išvengtumėm tokios tragedijos. Manau, kad jūs daugelį, kad šitoje salėje yra daugelis man pritarančių. Dabar norėčiau pratesti toliau. Deja, nieko daugiau, daugiau nebėra ką ir be pridurti dėl to, ką Jūs pasakėte. Mūsų komitetas turi kreiptis į užsienio reikalų komitetą. Ir aš manau, kad vis tik tais daugelis priežasčių tą pateisina. Jūs pats pažymėjote, kad šalia E, komercinių priežasčių, yra ir kitų. Yra ir tokių priežasčių, kurios sėtinos, sėtinos su ES užsienio reikalų politika, Iranui reikalingas palaikymas, tai yra akivaizdu, ypatingai atsižvelgiant į tai, kas dabar vyksta apie e, Šiaurės Afrikoje. Jeigu Šiaurės Afrikoje mums pavyks pažaboti politinę situaciją ir komercinę situaciją, Jeigu pavyks Egiptą pastatyti į demokratijos kelią, Tunisą taip pat, tai tada turėsime pakankamai priežasčių linkėti Irakui demokratiško sustiprėjimo. Labai puikus būtų bendradarbiavimas, komercinis kontekstas e, irgi tada visai neblogas būtų. Tai reikėtų ir padaryti, kad vieną kartą ir visiems laikams komerciniai struk... E, ryšiai, visi kiti ryšiai įgautų tam tikrą fun... E, formą. Daugiau nieko nebeturiu ir be pridurti. Ačiū uždėmesi visiems. Ar turite dar klausimų arba komentarų? Helmut Scholz. Helmut Scholz. Ačiū pirmininkai, visiškai pritariu svarbiems šio pranešimo aspektams. Manau, kad viena iš ES atsakomybės sričių yra imtis aktyvesnių veiksmų siekiant plėtoti mūsų prekybinius ir kitokius ryšius su Iraku. Tačiau šis susitarimas remiasi PPO galiojančiomis taisyklėmis, pavyzdžiui, dėl viešųjų pirkimų, investicijų. Aš truputėlį abejoju, ar tie, tos priemonės, kurios yra nurodomos atskirose susitarimo skyriuose, tikrai gali būti tokios naudingos ir tikrai padėtų veiksmingai restruktūrizuoti Irako ekonomiką. Manau, kad reikia galvoti ne tik apie ES konkurencingumo didinimą, tačiau ir apie tai, ką būtų galima pasiūlyti Irakui, kad šis taptų aktyvių e, partnerių dvišaliuose santykiuose. Turėtume paraginti komisiją daugiau mąstyti ir galvoti apie tai, e, kokiu aspektu būtų galima įtraukti į bendrąją ekonominių tarpusio santykių struktūrą. Ačiū tokie saifi dabar. Merci, Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pakomentuoti kolegos pasisakymą. Aš asmeniškai norėčiau prisijungti prie to, ką jisai ką tik pasakė. Aš iš tiesų manau, kad labai gaila ir niekinga jeigu taip galima pasakyti, tokią ES reakciją stebėti. Pavyzdžiui, praeitą savaitę Irakas su Lisabonos sutartimi galų gale turėtų ES turėtų Europo, e, tam tikrą politinę, e, politinį vaidmenį prisimti. Bet kai kas įvyko Tunise ir Egipte taip pat Aš buvau ten delegacijoje, kuri nuvyko ir manyčiau, kad mūsų siunčiamas politinis signalas tam regionui yra labai netikęs. Atsižvelgiant į ten vykstančius įvykius, iki kitos savaitės pabaigos mes rizikuojame Libijoje pamatyti kraujo praleimą. Tad norėčiau pritarti tam, ką pasakė kolega. Labai liūdna, kad nedemonstruojame tvirtybės ir jėgos drąsos. Kazak. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu tiems kolegoms, kurie pasisakė. ES pozicija atsižvelgiant į įvykius Šiaurės Afrikoje niekam tikusi Mes, kaip ES, negalėjome priimti kažkokių sprendimų, kuriuos reikėjo būtų priimti. Negalėjome priimti ir kitų sprendimų, o kitos geopolitinės jėgos kaip e, Amerika ar Turkija mus pralenkė šioje srityje. Tad iš tiesų labai gaila, nes mūsų ambicijos pagal Lisabono sutartį yra labai aukštos. Tad norėčiau pritarti kolegai Saifi. Dėl procedūrinių klausimų bei pasiūlymo. Pirmininkė, aš manyčiau, kad tokios yra tendencijos ir apie tai reikėtų pašnekėti, kai susitiks koordinatoriai. Jau tradicija tapo, kad mūsų komiteto nepaiso kiti komitetai. Mūsų kompetencijos niekam nerūpi. Į mūsų kompetencijų sritį brutaliai kišamasi, būtent kiti komitetai tą daro. Jie priima kažkokius, e, kokias, kažkokias pozicijas tais klausimais, kuriuos kūruojame mes. Mūsų komiteto gairės būna patvirtinamos plenarinėme e, posėdyje. Jūs, pirmininkė, turėtumėte tą klausimą iškelti pirmininkų sueigoje. Mes sunkiai gauname prieigą prie dokumentų. O čia mes susidurėme su labai didelėmis problemomis, kurios tikrai ne, ne, nepalengvina atlikti tą darbą, kuris mums priklauso. Um, yes, um, I fully agree with you. I have taken personally. Aš uh, ėmiausi asmeninės iniciatyvos, kad galėtume išsiaiškinti, kokia yra teisinė padėtis susijusi su mūsų komiteto įgaliojimais šioje srityje. Susitarimas yra jums išdalintas. Trečiojo skiriaus antroji dalis e, susijusi su prekyba ir investicijomis nuo 8 iki 80 straipsnio. Tai yra 72 straipsniai iš 120 įskaitant ir visus transversalinius įprastinius straipsnius, yra skirti prekybai. Tai reiškia 80 procentų susitarimo turinio yra skirta tik tai prekybai ir tiesioginiams užsienio investicijoms. Tai kaip gali būti, kad mūsų komitetas neturi jokio balso pagal parlamentinę procedūrą. Manau, kad šį klausimą svarstysime šiandien per koordinatorių posėdį. Nors Ransdorf. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat du kartus lankiausi rakė, tačiau nesu ekspertas rako klausimais, tačiau galiu pasakyti, kad šalis turi didžiulę, e, didžiulį ekonominį potencialą lyginant e, su kitomis arabų šalimis, tikrai šio potencialo pervertinti nelabai įmanoma. Žinau, kad silpnoji Irako ekonomikos grandis yra geležinkelių infrastruktūra, apskaitai infrastruktūra, geležinkelių tinklas yra labai blogos būklės, nemažai geležinkelių linijų buvo sugriautos, taigi čia yra didžiulis, čia slypi didžiulis potencialas Europos um, gamintojams. Taip pat, kadangi Irake yra dvi didelis upės, jos uh, Sadamo Huseino laikais nebuvo naudojamos transportui. Dėl to, kad uh, uh, ant šių pagrindinių upių krantų stovėjo prezidento rūmai. Taip pat, kalbant apie energetinius išteklius, reikia paminėti, kad kvarcinio smėlio atsargos Irake yra labai didelės. Tuo tarpu šiuo metu Irakas importuoja stiklą iš kitų šalių, nepaisant to, kad uh, pats turi galimybę gaminti ir eksportuoti stiklo gaminius į kaimininės valstybės, ne, o dabar to nedaro, nes neturi atitinkamos įrangos. Anksčiau buvo pradėti statyti, pradėjo statyti dvi gamyklos, tačiau jos nėra užbaigtos. Pavyzdžiui, traktorių gamybos įmonė buvo pradėta statyti ir tik tai pusė jos buvo pastatyta taip pat Ramada mieste keramikos gamykla buvo pradėta statyti, ji taip pat galėtų gaminti ir eksportuoti savo gaminius, jeigu būtų užbaigta. Jeigu įsigilintume ir išanalizuotume Irako pramoninį potencialą, galėtume pasakyti, kad šis sąrašas, kuris yra mums pateiktas, yra nebaigtinis, nes būtų galima dar rasti nemažai sričių, kuriuose būtų galima plėtoti Irako potencialą. Pirmininkas, ačiū. Nuomonės referentas Emilio norėtų taip pat apibendrinti. Labai trumpai, pirmininkė. Norėčiau paprasčiausiai padėkoti ponui Kazak ir poniai Saifi dėl to, kad pritarė tam, ką pasakiau. Man dėl to tenka tikrai didelė garbė. Labai didelė garbė išgirsti jūsų komentarus. Taip pat norėčiau padėkoti kolegai Šolcui. Labai susidomėjęs išklausiau jo pasiūlymo, taip pat komentarų, kuriuos pateikė ponas Ramsdorfas. Jo komentarai buvo tiesai, tikrai be galo įdomus. Labai ačiū, pirmininkė. Pabaigai suteiksime žodį komisijos atstovams, ponas Delarus ir. Euh, ačiū pirmininkė. Tik porą pastabų. Norėčiau atsakyti tam, kas čia buvo sakyta dėl bendradarbiavimo. Bendradarbiavimo viena iš dalių su Iraku numato ES visą eilę sričių, taikant priekybos ir bendradarbiavimo susitarimą. Ačiū. Taip kaip mes dėrėjomės dėl šio susitarimo, tai iš tiesų mes negalėjome atremti 2011 e, metais mums tenkančių iššūkių, kadangi dėl to visko buvo deramasi 8 ir 9 metais. Irakas susiduria su labai dideliais sunkumais valdymo srityje, administracijos kūrimo srityje, darybų srityje. Tad mes supaprastinome šitą susitarimą, kiek galėjome, kad galėtumėm atsižvelgti į tokią situaciją, kai irakiečių administracinės e, pajėgos labai silpnos buvo, nebuvo jokių muitinės e, tarifų nustatyta, nebuvo jokių e, intelektinės nusavybės taisyklių ir panašiai. Jie nieko neturėjo. Tad mes susitarimą pritaikėme prie to, kokia situacija susiklosti Irake. Bet vis tik tais tada, kai dėrėjomės, visiškai neįsivaizdavome, kokia situacija bus šiandieną ir neįsivaizdavome, kokie iššūkiai. Ačiū. Ačiū. E, buvo nustatytas laikotarpis, iki kurio galima pateikti pakeitimus, kitaip tariant, iki 18 dienos vidurdienio balsuosime 12-13 balandžio. Pereikime prie penkto darbo tvarkės klausimo. Dešimto straipsnio taikymas iš jungtinių tautų protokolo susijusio su šaunamaisiais ginklais bei eksportų, importų ir tranzitų šių ginklų. Mūsų pranešėjas yra ponas Jekolino iš EPP. Čia turėsime apsikeisti nuomonėmis dėl pakeitimų, kuriuos pateikė kolegos iš šio komiteto ir iš Lybe komiteto. Nes Lybe komitetas taip pat parengė mums nuomonę. Žodis jums, ponė Jekolino. Aš čia, aš čia, pirmininkė. Aš galbūt ne ten pažiūrėjau, kur reikėtų, labai atsiprašau. Ačiū. Apie šį klausimą jau šnekėjome rugsėjo mėnesį ar tai spalio mėnesį, o nuo to laiko dabar jau mūsų pirmasis susitikimas vyksta taikinimo tikslais dėl dešimtos straipsnio taikymo iš jungtinių tautų protokolo susijusios su šaunamaisiais ginklais bei jų importų ir eksportų. Buvo apie 67 pakeitimus pateikta. Inte taip pat pateikė nuomonę, e, komitetas, Libė komitetas pateikė nuomonę, e, jis pateikė 33 pakeitimus didelė dalis lybė pakeitimų buvo patvirtinti mūsų komiteto teikiamais pateik, pakeitimais. Galėčiau pasakyti, kad susidurėme su dviem tipais pakeitimų. Pirmiausia, norima sustiprinti supaprastinimo procesą ir padaryti tam tikras kategorijas dar lengvesnės taikyti. Šitas pakeitimas buvo pateiktas daugelio kolegų. Kita vertus, buvo ir tokių pakeitimų, kurie nukreipti į saugumo klausimus. Lybė komitetas turėjo ir galėjo šią temą pasisakyti. Aš norėčiau tiksliau tas abidvi kategorijas išrutulioti ir dabar pradėsiu nuo antrojo straipsnio, nuo apibrieščių. Dėl apibrieščių gavome keletą pakeitimų. Dėl komisijos pasiūlymo pasakyčiau, kad reikėtų daryti skirtumą tarp pagrindinių elementų ir detalių. Manau, kad tą dalyką tikrai reikėtų tą apibriežti, reikėtų patikslinti ir kad tai puikiausiai dera su e, dabar galiojančiais teisės aktais, ypatingai su 2008 m. 51 direktyva. Eksport importuojamos prekės turi gauti leidimą ir dėl to mes dar turime kartą apsitarti ir aptarti e, kompromisinį pakeitimą, galbūt nustatyti papildomą laiką, o dar galėtumėm pakoreguoti nustatytus laikotarpius. Septintas straipsnis, mano supratimu, yra vienas iš svarbiausių Jis yra susijęs su veikla, kurią gali atlikti medžiotojai ir e, sportininkai šauliai. Čia irgi reikalingas supaprastinimas, tad vis tik tais turbūt būtų tikslinga atskirti medžiotojus nuo sportininkų šaulių, kurie gyvena ir praktikuoja tą sportą e, savo valstybėje narėme ir turi tam tikrą dokumentą, kuris leidžia jiems laikyti šaunamąjį ginklą bei naudotis juo. Taip pat yra ketvirta dalis, kurioje tar, e, kurioje e, medžiotojai, medžiotojų gyvenamoji valstybė neapibriešta, bet pasakyta, kad jie keliauja iš vienos valstybės į kitą. Iš tos, e, tuo požiūriu irgi reikėtų suteikti tam tikrų garantijų. Iš tų pirmųjų pakeitimų manyčiau, kad reikėtų nurodyti 19 ir 20 straipsnį. 19 straipsnis yra susijęs su trukme bei su tais terminais, kurie yra paskirti teksto peržiūrėjimui. Aš pasiūliau penkerių metų laikotarpį, kiti kolegos siūlo dešimties metų laikotarpį. Dėl to dešimties metų laikotarpio aš labai abejočiau, o dėl įsigaliojimo tai komisija siūlo keturis mėnesius. Dar yra kai kurių pakeitimų, kurie siūlo įsigaliojimą prate, e, pritasti iki 36 mėnesių, aš pats siūlau 6 mėnesius, manau, kad čia galima surasti subalansuotą sprendimą, atsižvelgiant į galimybę mums pasilikti pakankamai laiko ir labai tą temą kritiškai išnagrinėti. Taigi šeši mėnesiai ir kiek ten bebūtų, galbūt kažkoks e, kotarpis nus, e, nusimatytų, bet aš manau, kad šeši pats tinkamiausias. Štai tiek iš mano pusės, dabar gali pasisakyti kolegos, o aš padarysiu išvadas. Dėkoju. Lybė pateikė atitinkamų pakeitimų. Pane Matijo buvo šio komiteto pranešėja, nežinau, ar jinai yra salėje. Tuomet teskime diskusiją su kitais mūsų komiteto nariais. Kristofer Fjellner paprašė žodžio. <clears throat> Eh, Dėkoju, pirmininkė. Mes su kai kuriais kolegomis parengėme pakeitimų daugelis iš jų nori e, daugelis iš jų tiesiog siekia supaprastinti teisės akus, aktus, padaryti juos paprastesnius. Reikia vengti to grozdiškumo ir e, biurokratiškumo, nes taip nepasieksime savo keliamo tikslo. Norėčiau pasakyti keletą punktų, o pranešėjas pasakys, ką jis apie tai galvoja ir atsižvelgs į tuos mano pasiūlymus. Pirmiausia, norėčiau, kad būtų atsižvelgta į 60 pakeitimą. 60 pakeitime yra nurodoma, kas turi būti padaryta ginklų srityje. Sakyčiau, kad reikėtų įtraukti į sąrašą ir šovinius, kurie yra nurodyti 7 straipsnėje. Taigi, ne tik ginklus, Ne tik ginklams reikia supaprastintų e, procedūrų, reikia taip pat atsižvelgti ir į šovinius. Čia turiu galvoje savo pateiktą 60 pakeitimą. Dar dėl 7 straipsnio norėčiau pasakyti, kad pateikiau 63 ir 64 pakeitimus. Jie mano akimi žiūrint yra taip pat labai svarbus, nes jeigu juos pritaikytumėm, tai iš tiesų tą pasiūlymą labai supaprastintumėm. Aš kaip ir kiti norėčiau iškelti klausimą dėl e, pranešimo, kuris yra siūlomas šiame teisės akte. Yra siūloma teikti pranešimus pagal gyvenamą vietą, bet aš nematau, kam tai galėtų pasitarnauti, kam tai būtų naudinga. Maničiau, kad ES sienos skirtimo taškas turėtų būti išbrauktas, ko gero reikėtų šioje vietoje supaprastinti teisės aktą. Dar ponas Jekolino ir aš pats diskutavome apie apibrieštis ir siekiant to paties supaprastinimo, manyčiau, kad reikia atkreipti dėmesį į pakeitimus, kurių numeriai 77-78. Jau yra tam tikrų direktyv, direktyvų, kurios siūlo tam tikras apibrieštis ir mes turime tų apibrieščių, kurios jau yra suformuluotos laikytis. Reikia vengti daryti tų pačių klaidų, kurias darėme anksčiau buvusiuose teisės aktuose. Dar manyčiau, kad yra ir gerų, ir, ir nelabai gerų punktų. Sakykime, 74 pakeitimas. Man atrodo, jis visiškai nenaudingas, nes reikėtų atsižvelgti e, į tai, ką mes e, apibrėžiame kaip e, medžiotojus ir ką apibrėžiame kaip sportininkų šaulius. Čia reikėtų supaprastinti. Ir atrodo, kad čia kaip tik tai supaprastinimas labiausiai ir prašosi. Todėl 74 pasiūlymo nereikėtų įtraukti, jisai visiškai nelogiškas. Ne 67 pakeitimas susijęs su tranzitu. Jau yra tam tikrų nacionalinių dokumentų, pagal kuriuos galima turėti ginklą. Manau, kad jų turi pakekt, pakakti, jeigu e, vykstama tranzitu e, ar važiuojama per ES. Jeigu iš Graikijos, sakykime, išvažiuojama per Graikijos sieną į kitą šalį. Tai galima kelti klausimą, kas su tuo ginklu atsitiks, bet vis tik tais manyčiau, kad reikėtų vengti pernelyg didelių kaštų. Man dar kyla klausimų dėl to, ar tikrai reikia europinio leidimo. Ar iš tiesų reikia kiekvieną kartą nusileidus kitame oro uoste pateikinėti uh, naują kažkokį tai leidimą, skirtingą leidimą. Nejaugi iš tiesų reikia kiekvieną kartą narstyti, kas įrašyta į tą leidimą. Maničiau, kad reikėtų žiūrėti į tai, per kur vystama ir vykstama. Ir jeigu vykstama tik per ES valstybės, ES lygo, li, e, ribose, reikėtų administracinės procedūras supaprastinti. Manau, kad pasakiau viską, ką norėjau. Kosting. Ačiū ponė Kostinger, ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti pono Fielnerio mintims, ypatingai ten, kur kalbam apie septintąjį straipsnį, jau turime europinį šunamųjų ginklų leidimą ir visi papildomi nacionaliniai dokumentai, kuriuos turi sportiniai šauliai ar e, medžiokliai arba turėtų pateikti, tai tik tai padidintų biurokratinę naštą, ypatingai keliaujant į trečiasias šalis. Manyčiau, kad tai galėtų sukelti rimtų problemų, ypač turint omenyje biurokratinės naštos didinimą šių asmenų atžvilgių, o šiaip norėjau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Aš tikiuosi, kad pranešimas patvirtinus e, nemažai pakeitimų bus pagerintas. Panas Langin. Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, ne turėtume daugiausiai dėmesio, svarsydami šią direktyvą, skirti biurokratijos žydimo klausimui sportinių šaulių ar medžioklio atžvilgių. Pagrindinis klausimas turėtų būti, kaip turėtų būti elgiamasi su šaunamaisiais ginklais ir kaip turėtų būti užkirtamas kelias nelegaliai jų priekybai. Antrame etape, žinoma, būtų galima pamastyti apie supaprastintas procedūras sportiniams šauliams ir medžiotojams, tačiau tie supaprastinimai, supaprastintos taisyklės turėtų būti e, hermetiškos ir mm, e, neturėti jokių spragų, kurios pakenktų pirminiam teisės akto tikslui. Todėl manau, kad pranešėjo teikimi pasiūlymai yra uh, priimtini ir galėsime dėl jų susitarti. Ačiū. Helmut Scholz, GUE frakcijos atstovas, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau šiek tiek e, praskiesti mūsų diskusiją. Aš taip pat nemanau, kad e, šio reglamento esmė nėra sportinių šaulių ar medžiotojų padėties palengvinimas arba apsunkinimas. Čia kalbama apskritai apie šonamų ginklų padėtį, jų kontrolę, taigi ta baimė dėl biurokratijos didinimo nėra pagrista ir aš noriu pasakyti, kad pagrindinis mastelis, į kurį turėtume orientuotis, neturėtų būti jungtinių tautų nuostatos ar atitinkami registrai. Ir aš vadovaučiausi čia komisijos pasiūlymais ir nenorėčiau, kad jie būtų e, švelninami. Retai taip atsitinka, kad mūsų frakcija pritarė besalgiškai e, komisijos pasiūlymams nes kai tik atsitinka kokiu nors įvykių, e, naudojant rezonansinių įvykių, naudojant šaunamosius ginklus, kuomet e, piktnaudžiaujama šaunamaisiais ginklais, e, vykdomi išpalį, žudomi nekalti žmonės. Manau, kad tokiems reiškiniams turėtume užkirsti kelią ir būtent juos turėti omenyje, tvirtindami šį reglamentą mes e, čia pritartume komisijos pasiūlymui ir neteiktume jokių pakeitimų. Ir galiausiai ponas Sirdy dėl paskutinių dviejų pastebėjimų noriu pasakyti Berndui, kuris yra e, mano geras bičiulis, kad ginklai yra skirti žudyti, nesvarbu, jie, kas yra įžudoma, paukščiai, šarnai ar kas nors kitas nesvarbu, kokį teisės aktą patvirtintumėte. Reikia pasakyti, kad nelaimių visuomet pasitaiko. Pavyzdžiui, neseniai nelaimingo atsitikimo metu iš orinio šautuvo žinomas futbolininkas sužeidė vieną asmenį į koją. Taigi, e, tokiais teisės aktais neįmanoma e, neleisti žmonėms vykdyti išpolius su šaunamaisiais ginklais Junktinė karalystė galėjo pačios griežčiausios ginklų kontrolės taisyklės, mūsų sportiniai šauliai privalo treniruotis Prancūzijoje. Ir nepaisant to, Junktinė karalystėje galbūt e, yra pats didžiausias Europoje nusikaltimų lygis naudojant nelegaliai e, įvežamus šaunamosius ginklus ir jie įvežami galbūt nebūtinai iš ES valstybių, taigi yra labai sudėtinga priimti teisės aktą, kuriuo būtų galima užkirsti e, galimybę žmonėms naudojant šaunamosius ginklus žudyti kirus, kitus žmonės. Aš manau, e, tuo tarpu e, patvirtinus tokius įstatymus mes galime policijos struktūroms suteikti galimybę griežtinti kontrolę, todėl mes teikiame pakeitimus. Pavyzdžiui, 58 pakeitimas, jame kalbama apie sportinių šaunamų ginklų gamybą. Ir dabar į rinką patiekiami naujo tipo tokie ginklai. Ir šiuo metu liko e, tik tai kelios e, mūgės pasaulyje, kuriuose šie nauji ginklai pristatomi ir jeigu reiktų atitinkamų leidimų specialių jiems gabenti, tuomet būtų sudėtinga tos ginklus pristatyti tose mūgėse. Ir tai yra pakankamai stambi pramonė Europos Sąjungoje. Aš nekalbu jau apie ginklų, nelegalią ginklų prekybą. Vien tik tai turint omenyje sportinių šaunamų ginklų gamyba ir labai svarbu, kad jie būtų pristatomi mūgėse. Ir <clears throat> tai gali užtrukti ir iki dviejų mėnesių gali užtrukti e, eksporto leidimo išdavimus. Kristofelis Fielneris atkreipė dėmesį į daugumą dalykų, kuriuos norėjau paminėti. Vienas buvo susijęs jeigu surasiu su 72 pakeitimu tai yra svarbiausi komponentai arba šilumų ginklų amunicija, kuri naudojama įvykdant nusikaltimus. Valstybės narės privalo priimti sprendimus, leisti, e, tiksliau, ar žmonės e, nustatyti tam tikrus kriterijus, pagal kurios yra nustatoma, ar nusikaltimas yra rimtas ar nerimtas e, ir policijos struktūros, kurios yra atsakingos už kovą su nusikaltimais, turi turėti teisę imtis priemonių prieš asmenys nelegaliai laikančius šaunamosius ginklus. Mes tuo tarpu ketiname, siekiame, kad šis prašymas taptų tikroviškesnis, nes kuo teisės aktas yra paprastesnis, tuo paprasčiau yra jį įgyvendinti. Ir e, manau, kad policijos struktūroms ir pajėgoms e, būtų žymiai paprasčiau turint aiškius kriterijus e, priimti sprendimus ir imtis konkrečių veiksmų. Buvo minėta apie europinį tam tikrą tikrinimo e, lygmenis sertifikatą. Yra pakankamai sudėtinga tokį sertifikatą visos ES lygio į, įvesti. E, e, ir man išduodant leidimą laikyti ginklą buvo užduodami įvairūs klausimai, atliekama, atliekamas išsamus patikrinimas, ar aš, pavyzdžiui, vartoju alkoholinius gėrimus, ar kaip nors kitaip netinkamai elgiuosi, jie manęs tiesa neklausė, ar aš viršiju greitį ir tikrai patikrinimas buvo labai rimtas. E, taigi Europoje šaunami ginklai yra kontroliuojami pakankamai veiksmingai, tačiau norėčiau padėkoti pranešėjui už bendradarbiavimą su manimi, su kitais kolegomis. Aš manau, kad dėl svarbiausių klausimų mes e, netoli esame nuo susitarimo. Ačiū dabar ponas. Aš klausiausi diskusijos su dideliu susidomėjimu. Manau, kad tikslas e, mūsų pagrindinis turėtų uh, būti visuomenės saugumo užtikrinimas. Ir būtent e, patvirtinami tokius teisės aktus mes ir mokame šią kainą už visuomenės saugumą ir mums e, e, labai nepatiktų jungtinių tautų šaunamųjų ginklų laikymo protokolo įgyvendinimo ES sušvelninimas buvo E, įdomu klausytis ponas Sardy ir kai, kuomet jis pasakojo apie ginklų leidimo išdavimo procedūrą, mes e, kalbėdami apie šaunamosius ginklus privalome užtikrinti kaip įmanome aukštesnį saugumo, didesnį saugumo lygį, kadangi šaunami ginklai gali sukelti mirtį, turime dėti visas įmanomas pastangas, kad apsaugotume visuomenę netgi jeigu dėl to šiek tiek e, užtruktų ginklų turėtojams išduodama leidimo laikotarpis. Ponas Stasinį, ačiū pirmininkė. Trumpai kalbėsiu, kadangi pateikiau kai kurios pakeitimus, norėčiau pareikšti savo tvirtą paramą Kristofio Fielnerio pozicijai, tačiau taip pat ir ponui Langė pritariu atitinkamame kontekste kadangi turėtume daugiausiai dėmesio skirti užkardimui ir jeigu jau gali, esate teisėtai įsigijęs leidimą laikyti šaunamąjį ginklą, tuomet procedūra turėtų būti supaprastinta, nes mes turėtume susitelkti prie tų, kurie laiko nelegalius šaunamosius ginklus. Žinau, kad egzistuoja tam tikra ideologinė takoskirą. Šis klausimas yra pakankamai daug uh, ginčių kelia, kelintis, tačiau ir manau, kad tuos menų atžvilgių, kurie legaliai yra įsigiję leidimus laikyti šanamosius ginklus, šis pranešimas neturėtų bauginti, nes uh, jame turėtų būti susitelkima prie tų, kurie nelegaliai laiko šaunamosius ginklus. Pirmininkas Robert Šolts dar norėtų Helmut Šolts pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Labai įdėmiai klausiausi diskusijos ir man buvo įdomu konstatuoti, kad pristatydamas pranešimą, mūsų pranešėjas pareiškė, kad kai kurios valstybės netgi nėra pasirašysios ar ratifikavusios jungtinių tautų šunamų ginklų protokolą. Aš raginčiau, kalbant apie visuomenės saugumo užtikrinimą, pirmiausiai įgyvendinti šį protokolą. Tuo tarpu Čekijos Respublika, jeigu teisingai supratau, nepasirašė, Junktinė karalystė neratifikavo, Vokietija taip pat neratifikavo šio protokolo. Taigi, pirmiausia, mūsų valstybės narės turėtų gyveninti šimtinių tautų protokolą ir Tik tai tuo met mes jau galėtume pradėti diskutuoti apie šio reglamento, šios tvarkos stiprinimą arba švelninimą. Ar kas nors iš komisijos norėtų tarti žodį, prašau. Prisistatykite posėdžio protokolui. Dėkoju, pirmininkė. Fabio Marini, e, Teisingumo generalinis direktoratas aš užsimušiu klausimu. Kai šį reglamento projektą pristatė komisija, ji turėjo galvoje du dalykus - pusiausvyrą ir sanglaudą. Sanglaudą ir dėrėjimą su Europos teisės aktais bei tuo, kas yra numatyta nacionaliniuose teisės aktuose, bei turėta galvoje dėrėjimas su taisyklėmis, kurias mes norime taikyti ES lygmenių, bei kurios turi atspindėti jungtinių tautų protokolo taisyklės. Mūsų numatytas tekstas labai paprastas. Prieš ekspor, leisdama eksportuoti valstybė turi užsitikrinti, kad importo šaliai į importo šalį galima įvežti importuojamą prekę. Tai yra toks, tokia pagrindinė taisyklė ir remiantis ją norime numatyti gana paprastas procedūras. Tikslas būtų sukurti bendras taisyklės, sakykime, kalbant apie administracijos taikomus terminus, kada, kai išduodami leidimai Visi piliečiai ES suinteresuoti, kad būtų bendros taisyklės, kad būtų išvengta kai kurių atotrukių tarp tų leidimų išdavimo, kai vienos, valstybė, kai vienos valstybės išduoda greitai, kitos nelabai greitai. Ir dar dėl to supaprastinimo. Kaip jau minėjau, kai kurie parlamentarai reikia veikti nelegalią priekybą, o ne tuos, kurie turi nelegaliai laiko ginklus. Kalbant apie šaulius ir medžiotojus, reikia supaprastintų taisyklių, tas dabar ir numatyta. Turi būti išduodami ginklų pasai. Medžiotojai bei įvairių šalių sportininkai šauliai gali iš vienos šalies į kitą važiuoti tiesiog pateikdami tą dokumentą ir nereikalingos jokios papildomos biurokratinės procedūros. Ta pati numatėme tiems medžiotojams ir šauliams, kurie nori važiuoti užsienį į trečią valstybę. Tas pats dokumentas turi būti naudojamas, tokiu būdu būtų palengvinamas jų vykimas į užsienį. Vienintelis dalykas piliečių naudai būtų tas, kad jeigu, sakykime, išvažiuoja medžiotojas iš savo šalies gyvenamos ir apskritai iš ES teritorijos, tai nereikia prašyti kažkokio tarptautinio paso, reikia, e, užtenka ir nacionalinio paso arba leidimo. Ir tada gali išvažiuoti medžiotojas. Tokiu būdu nereikės kaupti to nereikalingo popier, tos nereikalingos popierių šūsnės. Ponas Marinė. Ačiū. Robert Sturdi, norėčiau klausimą užduoti. Jūs sakėte, kad didžiulių problemų kelia šaunami, nelegalų šaunamieji ginklai. Bet jūs nepasakėte, kaip ketinate kariauti su tais ginklais, kurie nelegaliai įvažiuoja ES teritoriją. Dar norėčiau užduoti vieną gana trumpą klausimą. That, that actually... Ar galima užtikrinti, kad šalis, į kurią įvežamas ginklas, tą ginklą įsileis? Sakykime, JAV neleidžia taip paprastai importuoti ginklų. Tai gali kelti didelių problemų. Ir aišku, mes nenorėtumėm pasakyti, kad galime, pavyzdžiui, nueiti į kažkokią mūgę Europos Sąjungoje su ginklu. Mohan, really license, so Jeigu reikalausime to importo leidimo, arba net nežinau, kaip šį jį pavadinti, tai gal kitose šalyse, gal kitokios kažkokios sistemos veikia Man atrodo, kad jungtinėse valstijose kažkokią kitą sistemą norėtų iščiau, kad pakomentuotumėte. Norėčiau trumpai atsakyti. Ačiū pirmininkė. Dėl importo leidimų. Tai, ką sakote apie JAV, galbūt ne visai tikslu, nes JAV reikalauja dviejų importo leidimų. Uh, vienas leidimas taikytinas e, armijos naudojamiems ginklas, kitas, kitas civil, civiliniams ginklams. Europoje taip pat tokios panašios taisyklės nėra įmanoma įsivežti kažkokį tai ginklą, jeigu to nenumatyta importavimo taisyklėse. Be to yra tam tikras protokolas, kurio nustatomos taisyklės. Europos Sąjungoje prieš suteikiant leidimą eksportui turime užsitikrinti, kad toje šalyje, į kurią važiuojama, galima įsivežti tą eksportuojamą ginklą iš ES. Taigi, Čia atsakau į pirmą klausimą. Kaip kovoti su nelegalia priekyba? Protokolas kalba apie atsekamumą. Atsekamumas yra pripažintas kriterijus kovoje su nelegalia priekyba ginklais. Tai yra vienas iš kriterijų. Sakykime, aš suteikiu leidimą eksportui tada ir tik tada, kai užsitikrinu, kad importuojanti šalis leidžia tą ginklą įsivežti. Yra dar ir kitų aspektų, kurie vidinės rinkos direktyvos taisyklėmis yra užtikrinami ES. Brevemente. Pone pranešėjau, paskutinė pastaba. Taip, trumpai. Keletas paskutinių pastabų, kurias norėčiau išsakyti. Labai atidžiai išklausiau, ką sakė Kolegos, kolegų indėlis iš tiesų labai vertingas. Mes atsižvelgsime į tuos pasisakymus, kai derinsime kompromisinius pakeitimus. Dar norėčiau keletą papildomų klausimų iškelti. Importo ir eksporto, ginklų importo ir eksporto klausimas yra labai svarbus, nes čia kalbame apie maždaug milijardą eurų. Nei kai kurios valstybės, nei jungtinės tautos neratifikavo ir nepasirašė šito reglamento, tačiau jisai turėtų būti vienodas visoje Europos Sąjungoje. Tuo tekstu turėtų būti apsaugomi visi. Atsižvelgiant aišku į saugumo reikalavimus ir suteikiant garantijų medžiotojams bei e, šauliams sportininkams. Kai kurie pakeitimai yra labai svarbus. Pranešimas. Kai kurie kiti. 74 pakeitimas, pateik, kurį pateikė pane Keller mums nepriimtinas. Nes valstybės narės turi, būt, turi pilnai įsijungti į e, darbą, kad reglamentas būtų taikomas taip, kaip turi būti taikomas. Dar viena pastabėlė pabaigai. 2001 metų protokolas. Negalime laukti trijų su pusę metų, kad tas tekstas įsigaliotų. Negalime numatyti peržiūrėjimo po dešimties metų, nes atrodo, kad tas laikotarpis yra šiek tiek per ilgas komisija galėtų patikrinti, kaip taikomas tekstas po penkių, pavyzdžiui, metų. Man atrodo, tokiu būdu rastume tikrai tinkamą sprendimą ir artimiausiomis dienomis su šešėliniais pranešėjais galbūt dėl to susitarsime, nes e, būtent tokio teksto reikia visiems tą tekstą kuriantiems. Balsuosime 12-13 balandžio komitete. Pereikime prie kito klausimo. Tai yra šeštasis. EU Andor. Tai yra ES ir Andoros protokolas, kurio išplečiamas e, susitarimas ir, ir jo apimama mm, muitinės saugumo priemonės. Aš pats rengiu pranešimą šio klausimu, sako pirmininkas. Tarybos sprendimas. Tarybos sprendimui priimti reikalingas konsensusas. Tai yra, kad reikia pasirašyti protokolą. Tai yra labai svarbus klausimas, kurį aš norėjau su jumis aptarti. Ypač svarbu yra susitarti dėl teisinės bazės. Nes tarybos teisės tarnyba remiasi 218 straipsnio 7 dalimi ES funkcionavimo starties. Dėl to kovo 11 dieną buvo parašytas dar taip pat dokumentas mūsų teisės tarnybos, ir komisija, o komisija siūlo sprendimą. Bet jei mums jis nebus patenkins, mūsų netenkins, atsiprašau, Tada teks surenkti konsultavimąsi su Teisės reikalų komitetu. Ir taryba taip pat galbūt turės peržiūrėti savo nutarimą dėl teisinio pagrindo. Tai būtų išvengta nepagidavimų pasiekmių. Taigi mes šito reikalu tikrai labai rūpinamės atidžiai, beje, teisės tarnybos atstovai yra čia ir aš norėčiau paprašyti truputėlį pakomentuoti visą reikalą prieš tęsiant diskusiją. Thank you, Chai. Um, basically, uh... Ačiū pirmininkė. Esate teisus. Mes uh, iškeliame šį klausimą dėl to, kad taip galėtų būti sukurtas tam tikras precedentas ateičiai. Paaiškinsiu išsameu. Pasiūlymas dėl komisijos nutarimo dėl uh, protokolo kaip teisinis pagrindas yra siūlomas 207 straipsnis ir e, taip pat straipsnis 2186a, e, tačiau taip pat ir 2018 <clears throat> e, straipsnio sutarties septintoji dalis yra irgi taip pat siūloma kaip teisinis pagrindas tam, kad būtų galima naudotis 2018 straipsnio 7 dalimi kaip teisinių pagrindų, reikia išpildyti tam tikras sąlygas. būtų taikoma supaprastinta tvarka arba būtų įsteigta atskira institucija pasirašant atitinkamą susitarimą, tuo tarpu protokole nėra šios sąlygos numatytos, todėl nei yra numatyta supaprastinta tvarka, nei yra numatyta atskira institucija. Todėl mes manome, kad 218 straipsnių 7 dalis negali būti laikoma teisiniu pagrindu. Taip pat jūs esate teisus, sakydamas, kad INTA negali pati išbraukti 2018-2007 dalies kaip, septin, kaip teisinio pagrindo turi kreiptis į Teisės reikalų komitetą. Mes tada manome, kad čia buvo paprasčiausiai padaryta klaida, reikėtų atkreipti dėmesį e, tarybos dėmesį į tai ir galbūt taryba sutiktų pati pakeisti teisinį pagrindą, nusiūsdama atitinkamą laišką parlamento. Jeigu taryba to nedarytų, tai e, bijau, kad norėdami išbraukti e, iš teisinio pagrindo 218 straipsnio 7 dalį turėsite kreiptis teisės reikalų komitetą. Sekretariatas pradžių mūsų atkreipė dėmesį į tai, Jeigu mes naudosime kaip teisinį pagrindą 2017 straipsnį, tai taryba gali deleguoti komisijai tam tikrus įgaliojimus, pakeisti susitarimą. E, ir mes tuo tarpu galėtume plačiau interpretuoti šį straipsnį ir taryba tokiu būdu galėtų deleguoti papildomus įgaliojimus komisijai. Jeigu šiuo atveju tai nėra labai svarbu, tai galėtų tapti svarbu uh, ateities susitarimams, tarkime, su Koreja, e, kuomet saugikliai, straipsnis dėl saugiklių buvo patvirtintas arba tvirtinamas įprasta tvarka, tuo tarpu šiuo atveju tai galėtų padaryti e, taryba deleguodama atitinkamus įgaliojimus komisijai. Tiek noriu pasakyti šio klausimu, esame pasirengę plačiau paaiškinti ir jeigu prireiktų mūsų pagalbos. Pirmininkas, ačiū, išsiaiškinome šį klausimą. Mes turėsime dar priimti sprendimą dėl šio klausimo tinkamą laiku. Dėl turinio aš siūlau dėl sustarimo su Andora, e, kuriame numatoma netaikyti multų mokesčių į ES įvežamiems tam tikriems gaminiams, jeigu užtikrinamas atitinkamas saugumo lygmuo prie išorinio ES sienų. Galime dabar pradėti diskusiją šiuo klausimu. Komisijos atstovas iš mokesčių direktorato, ponas Grykin. Ačiū pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti už parlamento pritarimą šiam įvertinimą šiam e, protokolo projektui. Jos siekime užtikrinti, kad priekyba tarp ES ir Andoros toliau vyktų sklandžiai išlaikant aukštą muitinių saugumo lygį, atitinkamai atitinkanti VCO standartus, kalbant apie teisinį pagrindą, komisija gavo informacijos apie atitinkamus pasiūlymus. Mes kreipiamės į savo teisės tarnybą, kad e, jie nustatytų, e, ar buvo padaryta klaida ir kad būtų išbruktas 218 straipsnis 7 dalis kaip teisinis pagrindas. Ar kas nors norėtų iš komiteto narių pakomentuoti, užduoti klausimą, pareikšti pastabą? Pieter Stasny, prašau. Europos liaudės partijos frakcija Trumpai, pirmininkė, esu atsakingas už šį klausimą savo frakcijų ir norėčiau pareikšti pranešėjui e, mūsų visišką paramą. Dar fotografas. Norėčiau kreipti dėmesį tai, kad Andorra nėra didelė šalis ir jos ekonomikos apimtis nedidelės, nepaisant to yra tik tai trys e, valstybės turinčios visišką muitų sąjungą, Europos sąjunga, tai yra Andora, Monakas ir Turkija. Jeigu e, mes sudarysime tam tikrą precedentą Andoros atžvilgių, kaip jau minėjau, ji nėra didelė šalis, jos ekonomika yra nedidelė, <clears throat> tuomet e, būtų sukurtas precedentas ir Turkijai, kurios ekonomika didelė ir svari, todėl turėtume vertinti šį atvejį e, daug rimčiau, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio, tiek norėjau pasakyti. Pirmininkas priešingai Turkija, Andora yra taip pat nedidelė. Andora turi nedidelę teritoriją, yra, e, kuri yra e, tarp Ispanijos ir Prancūzijos. Ar dar būtų komentarų? Na, galbūt dar reikės įsiaiškinti e, teisinio pagrindo aspektą, kurį atkreipė dėmesį mūsų teisės taryba ir nustatyti, kaip įmanoma, greičiau bei jums pranešti e, pataisų teikimo terminą. Jeigu turėsiu daugiau informacijos šio klausimu, tai nedelsdamas jums pranešiu. Dabar perėkime prie septinto darbo atvarkės punkto. Tarybos reglamentas dėl tam tikrų, tam tikrų tekstilės gaminių kilmės patikrinimo. Reglamento vertinimas pranešėjas yra ECR frakcijos narys Jan Zagradil. Mes svarstome pranešimo projektą, kuris jums išdalintas. Komisija siūlo atšaukti šį pasiūlymą, e, remdamasi tuo, kad e, tekstilės gaminių kilmės patikrinimas neturi jokios įtakos ir vertės ir mūsų pranešėjas jau išdalino savo darbo dokumentus, darbinius dokumentus, pareikšdama savo nuomonę, dabar turime parengti panašiam projektą, Jan Zagradil, jau žodis. Aš kalbėsiu čekiškai, pirmininkė, kad taigi galite užsidėti ausines. Jau užsidėjome, sako pirmininkas. Skusim stručnės hrnaut to, co máme. Eh, v tom písemném návrhu. Myslím, že to nebude. Noriu apibendrinti tai, ką eh, pasiūlėme eh, projekte, taip pat ir komisija, kuris siūlo panaikinti reglamentą 1541-98 ir pakeisti reglamentą 30-30-93 Čia kalbama apie e, priemonės susijusios su tekstilės gaminių, gaminių kilmės e, e, pripažinimu. Priežastis, dėl kurios buvo pradėtos taikyti šios priemonės yra susijusi su prekybos kliūčių, importo kliūčių panaikinimu importuojant tekstilės gaminius iš trečiųjų šalių, ypač Kinijos. Jau buvo pareikšta atitinkama nuomonė dėl nuo 2005 metų panaikintų PPU apribojimų. Nuo to laiko tekstilės gaminių iš Kinijos importui galioja ypatingos taisyklės, e, kurios įsigaliojo nuo 2008 metų pabaigos, remiantis tarptautinę teisę, turime pakankamai rimtą teisinį pagrindą, todėl rekomenduoju komitetui pritarti komisijos teikiamam pasiūlymui, asmeniškai norėčiau šiek tiek ironiškai pasakyti, džiaugiuosi būdamas pranešėjų klausimų, e, e, kuri išsprendus bus panaikinti nereikalingi teisės aktai, tai atitiktų taip pat ir komisijos programą parengti ir patvirtinti aiškius ir paprastus teisės aktus. Savaime suprantama ir toliau reikės taikyti tam tikras kontrolės priemonės, kaip pavyzdžiui importo leidimus arba atlikti ekspostę tam tikrus statistinio pobūdžio įvertinimus, e, nurodant kilmės šalį. Taigi mes neliekame tuščiamis rankomis, dar turime atitinkamų priemonių kurios pasitelkę galime kontroliuoti mūsų vidaus rinką patenkančius gaminius. Taigi dar kartą rekomenduoju teigiamai vertinti šį komisijos pasiūlymą. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pakomentuoti iš komisijos? Parašau jums žodis, prisistatykite, posėdžio protokolai. Esu Ingrid Scharlakins iš Muitų ir mokesčių generalinio direktorato. Norėčiau padėkoti už galimybę trumpai pakomentuoti. Norėčiau padėkoti pranešėjai pirmiausia už puikų pranešimą, kuriame jūs sugebėjote į tinkamą kontekstą patalpinti komisijos pasiūlymą, nedaug ką, bet turiu pridurti, tik norėjau atkreipti dėmesį į keletą aspektų, pirmiausiai susijusių su pasiūlymo tikslu, kaip minėjo pranešėjas, jo siekiama palengvinti muitinių formalumų administracinę naštą, kadangi anksčiau reikėjo tos kilmės šalies nuorodos prievalės dabar liberalizavus tekstilės gaminių priekybą tokios būtinybės nebeliko. Taip pat norėjau pabrėžti, kad šis pasiūlymas jokiais būdais e, nenumato kokiu nors lengvatų ne PPO narių tekstilės gaminių importui ir taip pat, kaip jau buvo paminėta, mes dar turime pakankamai daug priemonių kontroliuoti gaminių kilmę, reikia ją deklaruoti. forminant multinius dokumentus, taip pat numatytos galimybės pateikti papildomų kilmės šalies įrodymų, taip pat siekiant išvengti nesusipratimo galimo noriu atkreipti dėmesį į tai, kad šis reglamentas neturi jokios įtakos e, vartotojų informavimui. Tiek noriu pasakyti pirmininkė. E, Marija Elenikopa, esu socialistų frakcijos vardu, norėtų dabar kalbėti. Apolita, metin protasi, kėtis epitropys, kėtų įsigyti. Ačiū pirmininkė. E Aš pritariu komisijos pasiūlymui ir pranešėjo pasiūlymų panaikinti šį reglamentą. Jeigu toliau galios reglamentas galėtų kilti e, tam tikrų problemų susijusių su ES teisės galiojimo nuseklumu, norėčiau paklausti pranešėjo, e, kaip jis sieja savo pranešimą su muskardinį pranešimu dėl prievalės nurodyti kilmės šalį iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežamiems gaminiams. Aš čia išvelgiu dalykus, kurių negalima tarpusavėje susijęti. Noriu paklausti, kodėl savo pranešimo tekste jūs juos tarpusavėje siejate. O šiaip galiu pasakyti, kad socialistų frakcija pritarė jūsų pasiūlymui. Pone Zahardylai, norėtumėte atsakyti į užduotą klausimą? Jūs e, esate visiškai teisi, mėla kolegė. Teisiškai šie dalykai nėra tarpusavyje e, susiję, tačiau aš maniau, kad uh, informacijos teikimo labui nereikėtų juos paminėti, komisijos atstovė tą taip pat padarė. Turint omenyje, kad šio teisės akto panaikinimas jokių būdų nedarys įtakos kitiems susijusiems aspektams, ypatingai vartotojų informavimo lygio nesumažins, nes teisiškai vertinant tai yra visiškai skirtingi du dalykai. Man buvo svarbu e, suteikti informaciją apie kontekstą. Ačiū. Ar dar būtų norinčiųjų pakomentuoti pakeitimų teikimo terminas baigėsi kovo 18 dieną, balsuosime šiame komitete kovo 23-24 dienomis. Dar vienas liko reglamentas mums, kurį galima panaikinti. Aštuntasis dabar tokis punktas Europos Sąjungo pasaulinis veikėjas ir jos vaidmuo tarptautinėse organizacijose. Mes e, rengėme nuomonę Šiuo klausimu nuomonės referentas yra socialistų demokratų frakcijos atstovas Jork Leichtfried. Jis negalėjo atvykti į e, posėdį per pirmąjį pasikeitimą nuomonėms kovo trečią dieną. Nepaisant to, jis mums pranešė, kad daugiausia dėmesio savo pranešimo projekte teiks ES vaidmeniui pasaulio prekybos organizacijai tokiu būdu turtuminė, kad mūsų komitetas yra atsakingas už e, ryšius su pasaulio prekybos organizacija. Vis tik dėja, prieš jau projektas pateiktas tik anglų kalba, nepaisant to galima pradėti jo svarstymą. Pirmiausia, jūs teiksiu žodį pranešėjai, tai yra nuomonės referentų, jeigu leistų pridėti. President looks if the members are present here or not and, and comments about this situation in the next meeting. I think that's very motivating. Ačiū pirmininkė. Smagu, kai sklandžiai vyksta posėdis, kai kolegos reaguoja, teikia nuomonės, tikrai jautiesi naudingas. Tikrai visuomet malonu renkti nuomonę uh, užsienio reikalų komiteto savo iniciatyvą rengiamo pranešimo tema. Tai įdomu visą laiką būna. Šioje, šiame pranešime yra vienas dalykas susijęs su pasaulinė priekybos organizacija. Tikrai. Tai, tai kaip mūsų, kaip inta komiteto, juk ir vaidmuo. Man, visų pirma, savo pasakiau, kad reikėtų pagalvoti apie tai, kaip ES yra atstovaujama PPU. Nes uh, Tai gali būti kaip ir pavyzdys visokiai įvairiai ES veiklai tarptautinėje arenoje. Tarkime, lyginant mūsų vaidmenį PPO su mūsų vaidmeniu jungtinėse tautose, kur, na, tikrai paskutinio balsavimo metu turėjome tokią bjaurę patirtį taryboje. Taigi, galbūt reikėtų tikrai imti pavyzdį iš to, ką mes veikiame PPO ir, ir, ir perkelti šitą patirtį į kitas tarptautinės organizacijas. Aš manau, kad kalbant apie PPO, sprendimų prieimimas konsensuso pagrindų yra tikrai tinkamas veikimo būdas, bet kartais galbūt galima būtų pagalvoti apie kitokius sprendimo prieimimo būdus reikėtų pradėti dis, bent jau diskusiją šią temą. Aš taip pat pamaniau, kad mums reikia labai stipriaus sekretariato Ženevoje, nes jis ten tikrai turi daug darbo. Mums reikia tikrai daug personalo ten, kad galėtumėm pasiekti savo užsibrieštų tikslų ir padaryti viską, ką nus esame nusibrėžę. Bet to aš manau, kad ta parlamentinė dimensija vadinamoji, arba bent jau pati pradžia jos užuomasgos ten PPO sudėtyje, taip pat, e, na, turėtų būti paremta. Galbūt tai būtų galiausiai kaip ir tas ieškomas sprendimas, kalbant apie kitas tarptautinės organizacijos, nes na, tas principinis klausimas yra, viena valstybė turi vieną balsą. Ar čia tikrai yra geriausias sprendimas priimant visus sprendimus? Nemanau, kad čia labai demokratiškas būdas. Andorą, tarkim, ir Kiniją palyginkime. Jos tokiu atveju, tokios organizacijos turi tą patį svorį. Bet, na, leiskite man asmeniškai. Ne, čia tokia, daugiau mano asmeninė tokia nuomonė. Na, nuomonė nėra labai ilga, bet, tarkime, na, labai tankaus turinio. Ir baigdamas turėčiau pasakyti, kad tikrai turime siūlyčiau elgtis atsargiai. Kalbant apie nekomercinės problemas, tarkime, nesu prekyba susijusias. Komet e, supainiamos PPO dėrybos su politiniais klausimais, daug valstybių taip elgesi, nes jos mano, kad taip e, yra geriausia, o kitos valstybės tokiam veikimo būdui prieštarauja. ir sako, kad PPO lygia, reikia kalbėti tik tai apie priekybos reikalus. Na, man regis, Europos Sąjunga yra tikrai daug ką nuveikusi per pastarosius metus. Pavyzdžiui, turiu galvoje uždraudimą e, prekiauti produktais e, iš e, ruonių ir panašiai. Tai yra geras pasiekimas, taigi aš manau, kad mes turime galimybę sukurti tos pridėtinės vertės siekiamos. Taigi, tokia mano nuomonė, kurią aš parengiau apie AFET komiteto nuomonę. Ačiū. Jūs įrodote, kaip yra gerai turėti diskusiją patį pranešėją asmeniškai. Ar komisija norėtų pakomentuoti? šitą klausimą. Taip, aš iš priekybos direktorato. Aš trumpai, mes beveik pritarėm viskam, kas buvo pasakyta pranešėjo. Mes tikrai dėkojame už nuomonę. Be, akivaizdu, kad PPO situacija nėra ideali, bet ji bent jau aiški. Nes tai yra organizacija, kuri na, turi tam tikras nusavėsas praktikas, ir, ir sprendžia labai aiškias klausimus, labai aiškia kompetencija turi. Taip nėra dėja kitose tarptautinėse organizacijose, kalbu apie kompetencijų pasiskirstimą. Na, bet Lisabono sutartis numato labai aiškias taisyklės dėl ES išor, atstovavimo išorė, ypač dėl komisijos, vykdomosios komisijos vykdomųjų komitetų vaidmens ir vicepirmininkės vaidmens. Dar turiu trumpą tokią lygiai pastabą šalia. primi, primi, prisimenam tai, ką pasakė Davidas Martin šį rytą. Taip, galima pagerinti PPO funkcionavimo tam tikrais atžvilgiais, bet visą laiką kyla e, na, tas kalendoriaus klausimas, jį tai reikia atsižvelgti į tą visą grafiką. Taigi galbūt kol kas dėrėtų tiesiog rūpintis Dohos raundų. Ir kuomet jau jis bus užbaigtas, tada galėsime svarsyti, kaip dar galima pagerinti PPO funkcionavimą. Ačiū. Elizabeth Kessinger, EPP. Ačiū pranešėjai, būdama šešėlinė. Liaudis patys frakcijos pranešė, norėčiau padėkoti Jorgo Leistridui už nuomonės projekto parengimą. Manau, kad jo pasiūlymai yra geras pagrindas, kurį galima išplėtoti. Komisijos atstovai jau minėjo, kad uh, ES pozicija PPO viduje arba kontekste yra pakankamai aiški ir tvirta. Trečiame ir ketvirtajame nuomonės punktuose pranešėjas tai taip pat mini, tačiau galbūt galėtume šios punktus šiek tiek išplėsti, įtraukdami papildomas nuostatas. Manau, kad Liaudės partijos frakcija dar šiuo klausimu norėtų padiskutuoti su pranešėjai, tačiau bendrai problemų ir sunkumų neižvelgiu ir džiaugiuosi konstruktyvių bendradarbiavimą su pranešėju. Viljamas Dartmadas, FD frakcijos atstovas, kalba ne į mikrofoną. Opinion, tai labai įdomi nuomonė, nepaisant to, kad joje yra visos įprastos formuluotės, kurias mes girdime jau beveik 30 metų. Komisijos atstovas buvo visiškai teisus, sakydamas, kad PPO ir ES vaidmuo PPO kontekste yra aiškus, nes e, priekyba yra išskirtinė es įgaliojimų sritis. Jungtinės karalystės atveju nuo 75 metų nebuvome atstovaujami pasaulio prekybos organizacijoje, mūsų kėdė stovėjo tuščia. Tuo tarpu buvusi e, Britų kolonija Hongkongas turi savo atstovą PPO. dėl šios priežasties nėra jokių paralelių ir sąsojų tarp jungtinių tautų ir PPO. Europos e, Sąjungos atstovybė jungtinėse tautose, e, kuris įkur Ženevoje, nors jungtinių tautų pagrindinė būstinė vis tik yra New Yorkas. Čia nesuprantu, ką ta nuoroda e, čia veikia. Tačiau noriu pasakyti, kad Junktinė karalystė ir Prancūzija yra nuolatinis saugumo tarybos Junktinių tautų narės ir jeigu jau didžiausias, aukščiausias atsvamo lygmuo yra e, Europos Sąjungoje, tai žmonės, kurie nori pateisinti Junktinės e, karalystės narystė Europos Sąjungoje, tai siekia pagrysti tą įtaką. Ir jeigu jūs turite dabar nuolatinės e, narės vietą saugumo taryboje ir neteksite šios vietos, e, atiduosite Europos Sąjungai, tai sumažės jūsų įtaka. Tai yra visiškai aišku. Dėl būtinybės paminėti PPO, e, kalbant apie prekybos susitarimus, tai kartais e, prekybos aspektus e, geriau yra aptarti uždarame posėdėje siekiant geresnių rezultatų. Taigi šiuo atžvilgiu aš norėčiau, kad man kas nors paaiškintų, ką reiškia tas sakinys apie parlamentinę PPO dimensiją, ką tai turėtų reikšti praktikoje. Na, ir galiausiai klausimas, kuris, kuris man kėlė susirūpinimą jau ankstis, ankstesniais atvejais dėl e, su prekyba nesusijusių klausimų. E, ir PPO. Pasaulio prekybos organizacija nagrinėja ir svarsto e, intensyvesnės ir e, didesnių apimčių prekybos e, aspektus. Todėl nemanau, kad e, tai reikėtų sieti šios klausimus su kitų žmonių politinė darbo atvarkė. Ponas Leichtfried pateikė pakankamai e, išraiškingą pavyzdį, kalbėdamas apie ruonius. Tačiau noriu pasakyti, kad šio, šiame parlamente antrą pagal dydį frakciją jos atstovai rimtai siūlė įtraukti į prekybos darybų kontekstą klausimus kurie yra aiškiai nesusiję su prekyba. Iš tiesų, ponas Leifridis yra Austras. Austrija nedarbo lygis sudaro tik 5 procentus, tačiau galbūt Austrijoje e, jums ir gali čia rūpėti su prekyba nesusiję klausimai. Tuo tarpu kolega šalia jūsų yra iš Ispanijos ir E, e, Ispanijos nedarbo lygis siekia nuo 18 iki 24, tiksliau nuo 18 iki 24 amžiaus metų siekia 303 procentus. Ir šie žmonės tikrai negali leisti savo e, tiems su prekyba nesusijusiems klausimams trukdyti jiems grįžti į darbo rinką ir gauti atitinkamą darbo e, vietą. Aš turiu dar daugiau pastabų. Aš tikiuosi, kad mano pasiūlymus kitą kartą pranešėjas apsvarstys rimčiau ir mes galėsime atlikti rimtesnį padėties analizę, nei dabar yra mums pristatoma pirmininkas. Ačiū. Leiskite suteikti žodį Jorgui Leichtridui dar kartą, mūsų nuomonės referentui. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už e, įdomias pastabas. Norėčiau sureaguoti į ponų paminėtus kai kurios aspektus. Manau, kad didžiausias skirtumas tarp mūsų, ponė grafai Dartmutai, yra ne tik tas, kad aš jaučiuosi ne vien Austru, bet taip pat ir e, Europos socialdemokratu ir atstovauju tam tikriems dalykams, kurie visiškai ne austriški arba neturi bendro su Austrija. Tuo tarpu, kai jūs veikiausiai labiau jaučiatės atstovaujas E, Britų interesams. Dėl to mes e, niekuomet ir nesusitarsime dėl šių dalykų, tačiau nieko baisaus, mes vadovavimės demokratiniais procesais, bus balsuojama ir pasieksime tam tikrą rezultatą. Nepaisant to, aš norėčiau sureaguoti šiek tiek jūsų pastarus. Aš nemanau, kad e, ruonių e, kailių importo leidimo panaikinimas išspręstų Austrijos, tai yra Ispanijos nedarbo problemas. Čia kalbame apie kitus principus, e, kurių iš mūsų negali atimti nei PPO, nei Kanada, nei e, kas nors kitas ir čia mes turime apginti savo pozicijas, jeigu manome, kad jos yra teisingos. Ir jūs elgėtės lygiai taip pat ir ES tą turėtų taip pat daryti. Tik tai to mes siekiame, minėdami su prekyba ne susijusius klausimus, o ne apie tai, kad norime spręsti tam tikras problemas, mažinti nedarbo lygį ir panašiai. Taip pat ir parlamentinis PPO lygmuo yra klausimas e, susijęs su ES lygmenių. Iki šiol šios klausimus tvarkydavo valstybės narės, tačiau dabar matome, kad galime pasidarinti darbu, darbais tarp valstybių narių ir parlamentinės asamblėjos ir galbūt mes susitarsime. <clears throat> Dėl atitinkamo bendradarbiavimo taip pat ir šiuose tarptautinėse organizacijose žinome, kad dar mūsų laukia ilgas kelias, tačiau e, suprantu, kad yra neteisinga, kuomet Andora turi tą patį svorį kaip Kinija arba <clears throat> Lichtensteinas tą patį svorį kaip Junktinės valstijos. Taigi, dėl e, jungtinių tautų pagrindinės būstinės, e, tai jūs galite laikyti savo nuomonės, tačiau žmogaus teisų komitetas jungtinių tautų posėdžiauja Ženevoje, o ne New York'e ir e, būtent šie klausimai ES yra labai svarbus. Aš e, džiaugiuosi galėdamas gauti jūsų pakeitimų pasiūlymus ir tikiuosi, kad galėsiu kai kurios iš jų atsižvelgti dėl to, ką minėjo kolegė Kjostinger. Manau, kad e, dėl trečio ir ketvirtojo punkto aš esu pasirengęs e, jų nuostatas išplėsti Ir e, aš tikrai esu teigiamai nusiteikęs ir džiaugiuosi būsimais susitikimais bei diskusijomis. Emilija Mendes. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Ne. Nenoriu čia priminti reglamento, norėjau tik tai informuoti galbūt britų kolegas. Jeigu gerai jūs supratau, jūs kalbėjote apie nedarbą. Nedarbo skaičių 24 procentus jūs paminėjote. Kiek? Ne, aš sakiau, kad jaunimų tarp 18 ir 24 metų amžiaus nedarbas yra 43 procentai. Aišku. Na, ką aš norėjau pridurti prie jūsų minčių, prie to, ką kolega pasakė. Nedarbo skaičiai Ispanijoje visiems, ne tik tai Ispanijai, turiu galvoje, nepriklausys, ačiū Dievui, nuo tų priežasčių, kurias jūs paminėjote. Jie priklauso visai nuo kitų veiksnių. Na, aišku, be bejonės. Jūsų nuomonė yra vienai par kitaip vertinga, priimtina, bet yra kitų veiksnių, kurie labai svarbus. Na, asmeniškai, aš manau, kad aš esu Europos pilietis tik tai ispaniškos kilmės. Štai kaip aš save apibūdinu. Pirmininkas. Taigi, dabar kalendorius. Pakeitimų terminas kovo 22 diena, 18 valanda. O dabar pereikime prie 11 darbo tvarkės punkto. Ne, sako pirmininkas, ne prie 11 punkto. ES Kanados prekybos santykiai. Ir tai būtų dvyliktasis punktas. Rezoliucijos projektas yra jūsų sektuvose ir aš esu pranešėjęs šio klausimu. Turint galvoje mūsų delegacijos apsilankimą į Kanadą, mes susitarėme parengti rezoliuciją dėl ES Kanados priekybos santykių ir mes patvirtiname taip pat žodinius klausimus e, taryboje per to susitikimą. Mes taip pat, gal... ne, atsiprašau, mes galvojame užduoti tarybai klausimą žodžiu, bet kadangi iš tikrųjų komisija yra atsakinga už priekybos sustarimus tai aš siūlyčiau užduoti žodinį klausimą tik tai komisijai su rezoliucija. Taigi nebebūtų e, klausimo žodžių tarybai, bent jau kol kas. Šitas rezoliucijos pasiūlymas buvo jums išplatintas, kol kas dėja tik tai angliškai. Kaip žinote, dėrybos vyksta siekiant ekonominio ir priekybos bendro susitarimo su Kanada. Tai yra, na jau, dėrybos yra smarkiai pažengusios, um, kartelė tikrai aukštai pakelta, aukščiau negu bet, dėl, dėl bet kurio kito sustarimo, dėl kurio teko dėrėtis ES ir Kanadai. Tikrai nemažai pažangos jau padaryta dėrybose, kaip sakiau. Abi šalis siekia susitarimo pasirašymo iki metų galo, jei bus tai manoma. Du, tame rezoliucijos pasiūlyme, kurį aš teikiu, Aš apibendrinu kai kurios svarbiausius dalykus, pavyzdžiui, problemos susijusios su prieiga patekiamų į rinką, taip pat e, viešusios paslaugos, taip pat ir subfederalinių lygių, tai yra Prancūzijos, e, Kanados provincijų lygių. Taip pat įvairios apsaugos priemonės, tarkime, susijusios su intelektinė nusavybė, Taip pat yra skyrius tvariai plėtrai paskirtas, investicijų apsaugai ir taip toliau, taip toliau. Na ir kaip pranešėjas aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Taigi sutikis žodį dar, jeigu norite. Kas norėtų pasisakyti šio klausimus? Ar tai reiškia, kad tyla gera byla ir jūs visiškai sutinkate su mano rezoliucijos projektu? Peter Stašni. Ačiū, panas pirmininkė. Taip, mane truputėlį stebina. Nustebino tai yra, kad tiek norinčių pasisakyti. Ir tai svarbus klausimas. Šito klausimu mes labai domimės, stebime e, tikrai iš arti visas, dė, visą darybų eigą, stebime, kaip viskas keičiasi ir taip pat nepaliaujamai stebėsime tas darybas iki pat metų pabaigos. Aš manau, kad tai įmanoma pasiekti sutarimą, turiu galvoje, įmanoma iki metų pabaigos. Pranešimas neblogai surašytas. Yra pateikta bendrų faktų, yra iškelti tokie susirūpinimą keliantis dalykai. Ir na, iš principo ieškome. Mes tiesiog norime, kad kolegos e, kažko, kažkaip pasistengtų patobulinti šitą tekstą, jeigu dar įmanoma jį patobulinti. Ir taip pat norime, na, jei tai įmanoma, tuo pačiu ir per daug neatskiesti šito teksto. Manau, kad šitas tekstas yra tikrai neblogas pagrindas ir bus tikrai, na, gerai praturtins bendrą diskusiją. Kaip aš sakiau, tikiuosi, kad kita diskusija baigsis iki metų galo. Ponas Stardy, trumpai, ponas pirminkė. Mes norėtum pateikti pakeitimą. Kaip pavyzdžiui dėl na, termino pakeitimų teikimo. Pakeitimų teikimo terminas yra 21 kovo diena, vidurdienis. Kitas kalbėtas, prašau. Taip, aš, e, jeigu atsimenat, minėjau ruonius. Ir manau, kad dokumento formuluotė nėra pakankamai griežta ten, kur kalbam apie ruonius. Ir aš nemanau, kad mūsų partneriai PPO tikrai atsižvelgs į tai. Reikia pagerinti, sustiprinti šitą dokumento vietą. Tai galite teikti pakeitimą, sako. Ar, ar bus dar pastabų? Nagi, lauksime pakeitimų, tada juos aptarsime. Kartoju, pakeitimų teikimo terminas. A, kažką pražiūrėjau. Komisija? Ne. Jūs galite kalbėti, jeigu norite. Ne, nenorite kalbėti, sako pirmininkas. Taip, prašau, kolega. Panas Kembel. Taip, pirmininkė, aš norėčiau trumpai tik tai pakomentuoti šį darbo tarkės punktą. Jis yra susijęs su tarptautiniu organizacijų klausimu tam tikrą prasme. Taigi turi vieną mintį. Mes kalbame apie draugiškus santykius su Kanada. Ir ES veikia bloku ir blokuoja Kanados pageidavimą dalyvauti jungtinių tautų taryboje, tai tikrai nėra geras pagrindas draugiškiams santykiams. Nemanau, kad ES tinkama taip elgtis. Didžioji Britanija turi, tikrai, palaiko tikrai glaudžius santykius su Kanada, yra ta Commonwealth sistema, ta bendra karalienė viena. Taigi aš manau, kad ES blok, blokuodama vienu, vienu vieningu bloku Kanados e, prašymą elgesi priešiškai, o ne draugiškai Kanados atžvilgiu. Taigi mes siekiame draugiškų priekybos santykių su Kanada, nereikėtų taip elgtis. Ačiū. Kanadiečiai patys nelaiko šito mūsų žingsnio kliūtimi dėryboms. Jie ja pageidavo dalyvauti dėrybos ir jas tęsti, nepaistant šito mūsų žingsnio, ES žingsnio. Bet aš atsižvelgsiu jūsų pastabą. Taigi mes kaip ir užbaigėme viešą mūsų posėdžio dalį. Ir kita posėdžio dalis jau vyks už uždarų durų, nes jis skirta koordinatoriams. Taigi paprašysiu visų, kurie neturėtų dalyvauti uždaroje posėdžio dalyje, tai yra koordinatorių posėdį išeiti iš salės ir kuo skubiau.